tas Tailandė. Dabar suteiksiu žodį rezoliucijos projekto autoriams. Pirmasis kalbės e, Ignacijo Korau, prašau. Ačiū pirmininkė. Rohinijai jungtinių tautų vertinimu yra labiausiai pasaulyje persekiojama tautinė mažuma. Ši tauta yra persekiojama budistų Mienmare ir kitose šalyse. Panašiai kaip viduržėmio jūros pabėgėliai Jie bando per Bengalijos įlanką laivais patekti į Tailandą. Ir nepaisant to, su jais elgiamasi nežmoniškai Malazijos, Indonezijos, Tailando pasienyje. Malazija ir Indonezija galiausiai nusprendė priimti šiek tiek pabėgėlių, priešingai nei Tailandas arba e, Birma, Mienmaras, kurios neužtikrina net minimalios šios mažumos apsaugos. Dabar Barbara Lochbiller kalbės. Ačiū pirmininkė. Tailando pietuose e, egzistuoja daug slaptų stovyklų, kuriuose žmonės yra kankinami jais prekiaujama arba e, jie laikomi pagrobtais ir reikalaujama išpirkos už jų paleidimą. Tailandė tokiuose slaptose stovyklose buvo rasta 30 masinių kapaviečių. Tailando valdžia dabar pradėjo kovą su prekeiviais žmonėmis ir dėl to yra sudėtinga pabėgėliams patekti į Tailando pakrantę, ypač tiems, kurie nori patekti į Malazijos teritoriją jūros keliu. 2014-aisiais tokių pabėgėlių rohinių buvo 25 tūkstančiai, maždaug 8 tūkstančiai iš jų e, atviroje jūroje apgriuvusiuose laivuose turėdavo praleisti labai daug e, laiko ištisas savaitės ir Malazija neleisdavo jiems išsilapinti, išsilapinti į krantą, tuo tarpu Indonezijos žvėjai savo iniciatyvą šios pabėgėlius gelbėdavo. Raginame Malazijos, Indonezijos ir Tailando vyriausybės e, busimoje tarptautinėje konferencijoje priimti politinius sprendimus e, atitinkamus ir šiems pabėgėliams suteikti prieglopsi. Tailando vyriausybė raginama ir toliau kovoti su prekeiviais žmonėmis tam, kad baigtųsi jų vergoviškas išnaudojimas. Jungtinių tautų atitinkamas institucijos turi vaidinti čia labai svarbu vaidmenį, dėl mes ir iš Birmos vyriausybės reikalaujame iš naujo peržiūrėti, iš esmės peržiūrėti savo politiką rohinių atžvilgius, suteikti jiems pilietybę. Vyriausybė turi e, labai aktyviai kovoti su šios mažumos persekiojimu ir diskriminacija. Labai ačiū. Dabar žodis suteikiamas Ditai Harantsovai. Pirmininkė, viduržėme jūros migrantų problemų negalima išspręsti atskirai rohinių pabėgėlių krizė mums tą primena. Reikia patvirtinti visą apriepiantį požiūrį tam, kad pasaulio mastu kovotume ir spręstume migrantų problemas vyrai, moteris, vaikai, kurie bando e, pabėgti nuo smurto, kuris vykdomas jų atžvilgių. Birmoje, Bangladeše e, patenka į pabėgėlių stovyklas. Aš pritariu pasiūlymams suteikti rohinių pabėgėliams humanitarnę pagalbą, laikiną pagalbą. Tai yra ypatingai svarbu šimtams migrantų, kuriems šiuo metu kyla grėsmė laikyti laikina pagalba ir prieglobstis ilgalaikė perspektyva nepradės išspręsti šios problemos nei viduržėme jūroje, nei Malako sąsiūrėje. Mes turime e, išsklaidyti prekeivių žmonėmis tinklus, e, kurie atneša daugiausiai tragedijų, sukelia daugiausiai tragedijų žmonėms. Turime todėl glaudžiau bendarbiauti su tomis šalimis, kad e, jos apsaugotų savo piečius, užtikrintų jų gerovę. Birma privalo e, baigti persikėti ir diskriminuoti mažumas ir e, pripažinti rohinių. Čia Zastanukas pirmininkė per Praeitas keletą savaičių daug diskutavome apie Europą ir iššūkius dėl migrantų viduržėmio jūroje, tų žmonių, kurie bando pabėgti iš savo šalių, bėgdami nuo persekiojimų ir ekonominių nelaimių artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Rojingų musulmonų persekiojimas Birmoje sukuria panašų modelį, kai pabėgėliai bėga ir bando patekti kitas šalis. Indonezija ir Malazija sutiko priimti 7 tūkstančių žmonių e, laikinam prieglopšiui. Ir šiandieną Gambijos prezidentas paskelbė apie savo ketinimus suteikti nuolatinį prieglopsi visiems rajingų pabėgėliams. Bet e, sprendžiant problemą reikia panaikinti veiksmus, kurie verčia žmonės, e, žmonės imtis tokių pavojingų kelionių persekiojimai Birmoje, pavyzdžiui, yra e, sena problema ir mes daugiau turime dirbti, kad ją spręstume. Aš džiaugiuosi, kad Birmos opozicijos partija, kuriai vadovauja Anksan Suči, padarė pareiškimą, kuriuo raginama nutraukti diskriminaciją e, tų žmonių. ES turėtų daryti daugiau, kad gyve, įvyktų pokyčiai e, Birmoje Mienmare, e, kai ta šalis bando e, pakliūti į tarptautinės rinkas ir gauti daugiau ES pagalbos. Dėkoju dabar Marie Kristin Veržijat. E, matome, kad per pastarąsias savaitės rasti Paversti kapai Tailandė rodo, kokia yra liūdna tų žmonių padėtis. Žmonės e, mirė iš bado palikti dėl to, kad jų šeimos negalėjo sumokėti E, išpirkos. E, tai žmonės e, bėgė iš pirmiausiai Birmos, tai yra rojingai ir nuo sausio mėnesio 20 tūkstančių žmonių ieško prieglopščio tame regione iki pat Vietnamo. Daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių yra atsidūrę jūroje ir jų gyvybei iškilo pavojus. 325 e, e, milijonai eurų yra skirta Tailandė šiai problemai spręsti, bet tos sumos tikrai nepakanka. Taip pat reikia užtikrinti, kad žmonės būtų priimami geromis sąlygomis ten, kur jie ieško prieglopščio. Dėkoju. Dabar Leners, prašom. President, uh, Um, Ačiū pirmininkė. Mūsų šokiravo e, tie atradimai masinių pavyzdžių džiunglėse Tailandė. Rojingai buvo nužudyti arba prasčiausiai palikti mirti nuo lygų ir bado. Ir rezoliucija visai teisingai ragina Tailando vyriausybę atlikti e, išsamų e, tyrimą, patikimą tyrimą dėl tų masinių kapavičių. Taip pat metu reikia rasti deramą sprendimą humanitariniai krizė jūroje spręsti, kai tūkstančiai pabėgėlių labai baisiuose sąlygose yra atsidūrę. Aš džiaugiuosi tuo, kad Indonezija ir Malazija e, įsipareigojo pasirūpinti tais e, jūroje atsidūrusiais migrantais, bet taip pat reikia uh, E, kad būtų dalyvaujama e, Bankoko e, susitikime gegužės pabaigoje ir mes, kad prisidėtume dalyvaudami, nes dar reikia kalbėti apie diskriminaciją rojingų Mienmare. Vyriausybė ten turi pakeisti savo politiką ir daryti viską, kad būtų užtikrintos visų toje šalyje gyvenančių žmonių teisės. Ačiū. Uh, und jetzt, uh, Ačiū. Toliau kalbės Jozefas Weidenholzeris. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Rohinių likimas ir jo istorija yra iš tikrųjų viena liūdniausių istorijų, kokias šiuo metu girdime, todėl reikia kiek manoma labiau stengtis rohiniems padėti. Jeigu to nepadarysime, nukentės ir visas regionas, kadangi striks demokratizacijos procesas Birmoje, Minmare. Ir iš tiesų matome, kad rezultatai problemų pasiekmes akivaizdžiai atsispindi katastrofose įvairiose, kuriuose vyksta pabėgėliams bandant gelbėtis į kitas šalis jūros, jūros keliais. Turime kaip Europos Sąjunga ir galimybę plėtoti savo pačių programas su kai kuriomis kaiminėmis šalimis. Pirmas, pavyzdžiui, su Bangladešu esame labai svarbus e, partneriai, prekiaujame intensyviai, taigi tikrai galime šitą padaryti. Ačiū ponui Weidenhauterui. Toliau politinių frakcijų atstovai kalbės. Pirmiausia, APP frakcijos vardu ponas Savas Sogor. Viena minutė. Žodis jums. Ačiū. Kaip jau parodė pabėgėlių krizė viduržėme jūro, jūros regione, galime pasakyti, kad ir Mienmarų, Mienmaro musulmonų uh, pabėgėlių problemos nėra naujas reiškinys. Dar 2009 metais e, buvo išgelbėti 21 pabėgėlis e, jūroje. Taip pat žinome, kad e, tie žmonės bėga dėl skurdo, dėl smurto patiriamo savo šalyje ir yra labai pažeidžiami e, gyventojai savo šalyje. Tai tik tai dar kartą Ir da, da, labai liūdnas pavyzdys e, tų pasiekmių yra masinės kapavietės rastos Tailandė. Tikimės, kad ASEAN šalis galės e, prisidėti prie problemų sprendimo, bet taip pat ir ES galėtų e, labiau paspausti e, šalį, numatyti tikrą pilietybę rohinjiems ir pagaliau užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas Markas Tarabela. Prašom. Ačiū pirmininkė. Europa šiuo metu susiduria su migrantų krize viduržėme jūros regione, tačiau mes turime atkreipti dėmesį ir į padėtį kitose pasaulio šalyse. Ir reikia atkreipti ASEAN valstybių dėmesį į rohinių padėtį, kadangi ši mažuma yra laikoma labiausiai persiekiama pasaulyje, ypač Birmoje, kurioje jiems nesuteikiama pilietybė. Birmoje dėl nuo persiekiojimų rohiniai tūkstančiais bėga į Tailandą ir Malaziją ir yra paliekami atviroje jūroje likimo valiai kai e, sugeba išlipti į krantą minėtose šalise, dažnai jie yra uždaromi į nelegales, pusiau legales pabėgėlių stovyklas. Reikia dėti visas pastangas, kad e, būtų sustabdytas šis tūkstančių žmonių judėjimas ne link geresnio gyvenimo, bet e, tiesiai į mirtį. Todėl mes <clears throat> raginame ir džiaugiamės e, Malazijos, Indonezijos primtais e, pasiūlymais taikyti tinkamas priemonės, e, kad būtų padėta šiems pabėgėliams ir manau, kad reikia pasauliu pademonstruoti solidarumą su raginių pabėgėliais. Ponai Bašyrui žodis. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti visų politinių frakcijų atstovams uh, už uh, pagalbą atkreipiant dėmesį į tragišką rohinių pabėgėlių padėtį. Mes turime pasmerkti vyriausybės, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingos už dabartinę padėtį. Tai naujausia uh, žinia dar kartą patvirtina, kokia yra bloga Birmo žmogaus teisų padėtis, turint omenyje, kad ši šalis nori tapti tarptautinės bendruomenės dalimi. Reikia imtis griežtų veiksmų, kad Birmoje būtų patvirtintas galiausiai įstatymas, pagal kurį mažumos negyventų viduramžių sąlygomis, o gyventų 21 amžiuje. Mums Visi suvokiame, kad mums tenka moralinė atsakomybė gelbstint žmonių gyvybės. <clears throat> Birmos kaimynai todėl turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal tartautinę jūrų teisę ir išgelbėti atviroje jūroje esančius rajinių pabėgėlius. Labai ačiū. Alde frakcijos vardu dabar kalbės ponas Deprė. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tie, e, kurie matė tinkamus e, reportažus e, televizijos žiniasklaidoje, puikiai mato, kokia yra roginių mažmos padėtis, žmonės yra prievartaujami, jų atžvilgių kitaip smurtaujama, rojinėms nesuteikiama Birmos pilietybė, todėl didžiausią atsakomybę turi prisimti Birma. Reikia šalies vyriausybei tą aiškiai pasakyti. Reikia priminti šalies vyriausybei, kad būtina laikytis teisės viršenybės nuostatų, nustoti blokuoti humanitarnės pagalbos tiekimą rojinių pabėgėlių stovykloms įsikūrusiams Birmoje. Ir, ponė komisijos narė, jeigu manęs klausotės, tai noriu užduoti Jums klausimą. Ačiū, kad klausotės. Aš mėginu Jums užduoti klausimą, ponė komisijos nariai. Dėl rojinių padėties 2012 mes e, nusprendėme įtraukti Birmą į lengvatinių muitų sistemą, pagal kurią E, ji galėtų savo gaminius išskyrus ginklus ir amuniciją eksportuoti be mokesčių į ES teritoriją. Ar komisija ketina, atsižvelgdama į tai, kad šioje šalyje nuolat pažeidžiamo žmogaus teisės peržiūrėti šį nutarimą? E, Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu. Pone e, Jean Lambert. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, lankiausi Bangladeše, kurios stovyklos raujiniems e, žmonės e, gal porą dešimtmečių ten jau gyvena. Mes matome, kas vyksta Birmoje. Daugelis apie tai kalbėjo. Tai yra formalus etnis valymas. Mm Rohinjai dešimtmečius yra persekiojami vyriausybės, jiems leidžiama balsuoti nedemokratiškose rinkimuose tada, kai valdžiai taip patogu. E, bet dabar e, kortelės specialios, kurios leido jiems balsuoti, yra atimtos. Rohinjams reikia valstybės leidimo tuoktis, turėti vaikų jie kenčia nuo sektorinio, tarpetninio e, smurto, taip pat valstybės e, smurto yra išvaromi dažnai iš savo namų. Taigi visai nekeista, kad jie bėga į kitas šalis, bet ten jiems kyla nauji pavojai. Kiti sakė, jog aišku, kad problemos šaltinis yra Birma, Mienmaras. Ta šalis net net prisėmė atgal e, dviejų, trijų šimtų tūkstančių žmonių iš Bangladešo stovyklų, kurie yra pripažįstami kaip Birmos Mienmaro piliečiai. Aš ir mano frakcija prisidėmėm prie tų, kurie savo, kad reikia dirbti daugiau su Birmos vyriausybė, kad ji įvykdytų savo e, pažadus, laikytųsi prievolių ir e, priimtų atgal tuos žmonės ir suteiktų jiems pilietybę. Žmonės, kurie taip seniai yra persekiojami. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Iržis Pospišil. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, jog visi sutiksime su tuo, kad Europos parlamentas gali ir turi aiškiai pasmerkti smurtą prieš rohinius. Tačiau ne, kalbėkime vien tik tai. Aš prisijungiu prie tų, kurie sako, kad Birma e, turi pakeisti savo politiką. Jeigu taip nevyks, tai atsilieps mūsų santykiams su šia šalimi ir ekonominiams santykiams. Nes e, vis tik tai Birma yra kalta dėl to, kas vyksta sunku suprasti, kodėl iš rohinių buvo atimta pilietybė. Tie žmonės gyvena šimtmečius Birmoje, Mienmare ir jie dabar nebėra e, to šalies piliečiai. Sunku įsivaizduoti e, šalį, e, kurie elgesi panašiai į Indoneziją ir Malaiziją, nesilaikys tarptautinės teisės, jeigu neištirs nusikaltimų, kurie yra vykdomi. Tai turėtų turėti pasiekmes. Dėkuoju. Dabar kalbės e, Džofredo Marija Betinį. Pone pirmininkė, rezoliucija dėl rohinių pabėgėlių apeliuoja į Tailandą, kad būtų imamas ryštingesnių veiksmų. Rohiniai yra persekiojami, yra kankinami Ir kartais gali pasirodyti, kad tai net ne, ne žmonės, bet e, kažkokios išgalvotos būtybės lyg jie net neegzistuotų. Šitokios dramos vyksta ir viduržėmio jūroje, tas pats ir ten. Gerai, kad mm, Malazija sutiko bent laikinai suteikti prieglopstį pabėgėliams, tuo pat metu Europos Sąjunga dėl kvotų vis dar ginčijasi. Ačiū. Toliau manas prėda vieną minutę. Labai ačiū, gerbimas e, pirminkė. E, masinių kapavičių e, atradimas Tailandė yra baisus dalykas. Tai yra humanitarnė pagalba pietų... nelaimė pietričių Azijoje. Mes e, prisimena dabar ir pabėgėlių krizę, su kuria susidarėme viduržėmio jūroje. Bet e, ar tai būtų viduržėmo jūroje ar pietryčių Azijoje sprendimas yra regioninio masto. Visos regiono šalis turėtų laikytis praeitą savaitę vykusios Bankoko konferencijos sprendimų. Reikėtų pademonstruoti vientisumą, vieną požiūrį ir solidarumą. Ir negalima kratytis problemų, kaip tą dėja daro e, Birma. Indonezija, Malazija, Tailandas turėtų suteikti humanitarnę pagalbą ir jų įsipareigojimai naujausi yra pozityvus poslinkis, bet reikia suteikti ir e, tiem žmonėms, e, persekėjams rohiniems pilietinės teisės. Aš taip pat E, noriu pasakyti, kad esu prieš tam, kad skubos tvarka svarstamas rezoliucijos atkeltos į e, rytinį posėdį. Matome, kad dabar narių yra dar mažiau negu popiet, kad būna. Taigi reikia gražinti į e, įprastą laiką tas diskusijas. Dabar prasidės spontaniškų pasisakymų laikas. Marijana Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. U posljednje tri godine... Dėkoju, ponė pirmininkė. Daugiau kaip 140 tūkstančių rohinių pabėgėlių iš iš Mienmaro mėgino pakliūti į Bangladešą e, laivais, bandė pasiekti Tailandą, daugelis jų žuvo ir labai sveikintinas sprendimas Tailando, Malazijos, Indonezijos laikinai priglopti tuos žmonės. Tačiau reikia turėti omenyje ir dėl ko tie pabėgėliai priversti vykti iš savo šalies. Jiems ten negarantuojamos elementarios pagrindinės žmogaus teisės ir turime tą situaciją pagaliau pakeisti, kad neberastumėm dar daugiau masinių kapaviečių. Ačiū. Toliau ponas Fronzulika. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Visi žinome, kad rohiniai yra vieni labiausiai persekiojamų asmenų visame pasaulyje. Jie bando e, perskelti į Tailandą, juos į čia gabena e, laivais nelegalus prekiaut, ne, juos gabena e, prekiautai žmonėmis, e, jie patiria įvairiausių sunkumų kelionės metu, neretai žūsta. Ir tie rimti, kuo rimčiausi pažeidimai žmogaus teisų Mienmare e, verčia mane apeliuoti į šalies valdžią, kad pagaliau būtų <clears throat> nustatytos lygios teisės visiems piliečiams ir pilietybės teisės jiems suteiktos. Taip pat turiu pasakyti, kad gražinimas pabėgėlių atgal į atvirą jūrą yra absoliutus tarptautinės teisės pažeidimas ir <clears throat> tokia praktika pagaliau turi būti nutraukta, bendradarbiaujant su Tailandu, Indonezija ir Malazija. Ačiū, toliau panas Notis Marijas. Κύριε Πρόεδρε, η ανακάλυψη μαζικών τάφων με πρόσφυγες Ροχίγια στην νότια... Πα, πυρμininkė, masinės rohinių pabėgėlių kapavietės atrastos Tailandė sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Ši problema pirmiausiai turėtų rūpėti regiono valstybėms, kadangi jose yra įsikūrusios praktiškai įkalinimo stovyklos. Ir turime kalbėti apie musulmonus, kurios persekioja Birmos, e, Mienmaro budistų režimas, e, kuomet žmonės yra persekiojami dėl savo religinių įsitikinimų. Panašių pavyzdžių matėme ir kitur. <clears throat> Kitos persekiojimo priežastis e, yra ekonominės, ne vien religinės. Turime sustabdyti savo darybą su Tailandu, reikalaudami kad e, jo vyriausybė imtųsi veiksmingų žingsnių prieš prekybą nelegalią žmonėmis tam, kad mes nesusidurstume su naujais Lampedūzos atvejais. Ponas Jakovčič, ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Europa toliau turi vykdyti aiškę politiką Azijos regiono atžvilgių Ypač šiuo atveju, kuomet šimtai tūkstančių žmonių patekė į labai sudėtingą padėtį, kuomet yra atrandamos masinės kapavietės, kuomet vykdomi patys žiauriausi nusikaltimai jų atžvilgių. Čia siekiama sunaikinti ištisą tautą, Europa turi mechanizmų ir e, priemonių, kad užkirstų tam kelią Indonezija ir Malazija. Pareiškia, kad ketina imtis veiksmų siekdamas ištaisyti padėtį. Ši padėtis yra visiškai neprimtina. Deja, yra labai sudėtinga minėtose šalise ir turime jų vyriausybėms aiškiai pasakyti, kad pasaulyje jos turi partnerių ir tie partneriai iš jų tikisi, kad jos gerbs žmogaus teisės ir orumo žodis ponai Kastaldo. Ačiū, pana pirmininkė. Aš manau, kad ši istorija iš tiesų yra neįtikėtina. Rohinijai yra labiausiai pasaulyje persekiojama tautinė mažuma, tačiau šalise galioja tam tikri įstatymai ir vienoje šalyje jie e, negali tapti piliečiais, negali turėti daugiau nei po du vaikus, negali turėti nekilnojamą turto, valdyti žemės. Tai yra neįtikėtino masto žmogaus teisų pažeidimų, kurie vykdomi savo šalies gyventojų grupės atžvilgių. Ir jie bando todėl persikelti į kaimininės šalis, pasitelkia visus įmanomus būdus ir kelius, taip pat ir prekeivių žmonėmis pagalba ir praktiškai yra laikomi stovyklose, kurios panašios į e, nacijų laikų koncentracijos stovyklas. Turime konstatuoti, kad tame regione esama didžiulio masto rasinės neapykantos išnaudojimo ir yra pažeidžiamas pačios pagrindinės žmogaus teisės. Turime tą aiškiai įvardinti ir susijęti šios klausimus su laisvos prekybos sudarčių pasirašymus atinkamus šalimis. Pirmininkas, ačiū komisijos vardu, dabar kalbės komisijos narys Stylijanydės. Prašau jau žodis. Gerimas pirmininkė, kolegos, niekas nebejoja, kad rojingų e, klausimas yra labai skaudus mums visiems. ES su dideliu susirūpinimu stebi, kaip e, plėtojasi ten humanitarinė krizė, kaip ji uh, gilėja tūkstančiai rohingų e, atsidūrė Bangladeše, jie yra aukos e, prekeivių, kontrabandininkų žmonėmis. Situacija reikalauja netidėliotinų veiksmų, visos susijusios šalis turi tą daryti ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinių žmogaus teisų standartų. Uh, prioritetas turėtų būti gelbėti žmonės, o ne kelti e, dar desniam skaičiu žmonių pavojų. Dėl to aš sveikinu už e, Malazijos, Indonezijos ir Tailando užsienio reikalų ministrų sutikimą vykusį gegužės 20 dieną, kurio metu buvo pripažinta, kad ši krizė turi labai e, stiprų humanitarnį aspektą ir kad prisimti įsipareigojimai e, suteikti laikiną prieglopstį jūroje tebesantiems e, žmonėms. Mes suprantame, kad Tailandė vyks regionė konferencija, ji bus surinkta gegužės 29 dieną, bus sprendžiama ši krizė jos metu ir tam tikrai reikia regioninių pastangų, reikia kovoti su tarptautiniu organizuotų nusikalstamumu, reikia naikinti e, žmonių kontrabandos tinklus ir reikia taip pat e, naikinti problemos e, pagrindinės priežastis. ASEANas turėtų suvaidinti aktyvų vaidmenį, spręsdamas šią problemą. Žinome, kad e, viena iš pagrindinių priežasčių yra rohinių e, statusas ir padėtis Birmoje, e, Mienmare, Rahinų valstijoje daugiausiai gyvena rohinjų ir padėtis ten turi būti nagrinėjama, vyriausybė Mienmaro turi spręsti problemas, kai galima, kaip galima greičiau. Uh, reikėtų siekti pagerinti žmogaus teisų padėtį, įskaitant rohinių statuso klausimą ir tokiu būdu nutraukti masinį išėjimą, išvykimą tų žmonių, nes pastarysiais metais e, dramatiškai padaugėjo tokių žmonių. Europos Sąjunga yra viena iš aktyviausių veikėjų, kuri ragina užtikrinti tvarų sprendimą rohinjams. E, Pastarojų metų Rahino valstijoje esanti padėtis buvo aukščiausio lygio susitikimuose minima tema labai dažnai, taip pat žmogaus teisų dialogo metu apie tai kalbame ir mes ir toliau siūlsime rezoliucijas dėl žmogaus teisų padėties Mianmare, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, taip pat Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje ir akcentuosime padėti Rahinų valstijoje. E, taip pat sieksime suteikti humanitarnę pagalbą. E, skirsime toliau dėmesį Rahinų valstijai Baltijai ir taip pat e, toms teritorijoms, kur bus priimti e, rohinjai Bangladeše. Mes raginame visas valstybės narės e, spręsti žmonių kontrabandos opę problemą. Mus labai liūdna ir kelia didžiulį nerimą masinių kapavečių atradimas Tailandė. Žinome, kad daug e, žmonių yra laikoma tam tikrose stovyklose laukiant išpirkos. Ir žmonės neturėtų būti prilyginti kažkokiams prekiams ar daiktams. Europos Sąjunga nuosekliai ragina Tailandą kovoti su prekyba žmonėmis, taip pat e, kovoti su priversniu darbu žvejybos laivuose. ES taip pat yra pasirengusi dirbti kartu su regiono šalimis, spręsdama šias problemas. Dėkuoju Jums už šią diskusiją ir labai stiprią rezoliuciją, kur yra parengta. Atsižvelgsime į visas Jūsų pastabas. Labai greitai kalbėsiu apie šį klausimą su vicepirmininkė Frederika Mogherini. Tam, kad mūsų veiksmai būtų kur kas veiksmingesni, būtina aktyviau veikti šioje labai skausmingoje situacijoje kalbu apie rohinių pabėgėlius. Ačiū Jums uždėmesi. Efharisto, dziękuję bardzo panie komisarzu. Otrzymałem... Ačiū komisijos nariui, gavau septynės rezoliucijų projektus diskusijų pabaigoje, kurias teikia FDD frakcija, žaliųjų frakcija, ALDE frakcija, EKR frakcija, tinkairiųjų frakcija liaudės partijos frakcijoje ir stristų ir demokratų frakcijoje. Diskusiją šio klausimo baigime, balsuosime po 12 valandos, po to, kai svarstysime paskutinį klausimą. Dabar skelbime kelių minučių pertrauką prieš prasidedant kito klausimo svarstymą. witam państwa ponownie kolejny punkt tęsiame posėdį kitas darbotvarkės klausimas yra suazilendas žmogaus teisių aktyvistų